kad tai leis mums e, dirbti kryptingai ir mes dar pasigilinsime į tai, kaip būtų galima suorganizuoti šį dialogą. Labai ačiū komisariai, taip pat dėkoju pranešėjui ponui Derose kolegos. Gera žinia, liko tik vienas pranešimas šiam vakarui, tai yra pono Kačmareko pranešimas apie ES visuomosios politikos poveikį. Pone Kačmarekai, prašom. Panie Państwo, Sprawozdanie, nad którym będziemy głosowali jutro. Panie pirmininkė, panie komisijos narė, ponės ir e, ponai. Pranešimas, dėl kurio rytoj balsuosime, tikrai yra svarbus ateičiai ES vystimosi politikos, nes komisija spalio mėnesį pristatys komunikatą dėl būsimų prioritėtų savo politikos. Taip pat komisija pateiks priemonių projektą vystimosi bendradarbiavimo. Pietų Koreja vyks aukšto lygio forumas dėl pagalbos veiksmingumo. Beje, šitas forumas taip pat bus vienas iš Lenkijos pirmininkavimo prioritetų. Dabar kaip tik tinkamas momentas parlamentui priteikti savo, pati, savo pačiu, pač, paties požiūrį. Mūsų išeities taškas diskusija yra žalioji knyga dėl e, tvaraus vystimosi vystimosi komitetas politinių požiūrių pasiekė konsensusą. Mes pritarėm komisaro Piebalks e, pasiūlymams. Mes tikrai manome, kad vystimosi bendradarbiavimas turi labiau būti sutelktas į konkrečius rezultatus, orientuotas į konkrečius rezultatus. Reikia atsižvelgti į situaciją, pagal kurią reikia liautis kreiptis vien tik tai tas šalis, kurios yra lengvos, kurių, su kuriomis lengva bendradarbiauti. Reikia kreipti tą pagalbą į tas šalis, kurioms labiausiai jos reikia. Reikia galvoti apie skurdžiausius, apie labiausiai nukentėjusius, apie tas valstybės, kurios yra blogai valdomos. Beje, reikia taip pat prisiminti tai, kad 72 procentai e, skurdžiai gyvenančių šalių gyvena neskurdžiausiose valstybėse, o tose valstybėse, kurių pajamos yra vidutinio dydžio. Ir tokia pagalba negali būti nutraukiama tuomet, kai šalis išbraukiama iš skurdžiausių šalių sąrašo, mažiausiai išsivysiučių šalių sąrašo. Mes taip pat norime, kad būtų geresnis koordinavimas užtikrintas, geriau paskirsitos uh, e, užduotis, darbai ir kad visos valstybės narės išnaudotų savo galimybės. Reikia susikoncentruoti tam tikras sritis, kaip Europos komisija sako, tarkime, įsinaujančius energijos šaltinius ir žemės ūkį. Tai tos sritis, kur besivystančios šalis tikrai turi didelį potencialą. Reikia, kad mūsų prioritetai pasiektų pačius skurdžiausius. Reikia, kad mes įtrauktumėm į tas pastangas ir mažas vidutinės įmonės ir paskatintumėm veiksmus vietos bei regioninių lygių. Dar kiti du svarbus klausimai yra tvarus vystimasis ir klimato kaita. Tačiau daugiausia diskusijų komisija sukėlė, vystimosi komitete, atsiprašau, sukėlė integracinio augimo terminas. Nereikėtų bijoti šito termino. Aš manau, kad tai yra augimas, kuris atsižvelgia į skurdžių, skurdžiai gyvenančių žmonių interesus. Šio tipo, šios rūšės augimas turi būti prieinamas skurdiems, o ne vien tik tai aktyviausiems asmenims. Net jeigu žinome, kad reikės tikrai dar daug užduočių čia įveikti, padidinti prieigą, pagerinti prieigą prie darbo rinkos, pagerinti darbo kokybės arba sąlygas, sukirti socialinės apsaugos sistemą, įdėkti veiksmingą mokesčių sistemą. Vystimosi komitetas nekarta yra pakartojęs, kad kuomet užsibrėžiami nauji tikslai, negalime užmiršti ankstesnių įsipareigojimų. Šį kartą lygiai taip pat mes turime laikytis savo pažadų, kuriuos esame davę anksčiau. Tai ne vien tik susijęs su mūsų moralinė atsakomybė, bet ir su mūsų pačių patikimumu. Taigi, pagalbos, vystimosi pagalbos veiksmingumo didinimas negali būti E, naudojamas kaip pretekstas siekiant užšaldyti pagalbą besivystančiam šalims. Reikia veikti sklandžiai ir toliau tęsti mūsų veiksmus, dėl kurių įsipareigojame. Ačiū visiems, kurie man padėjo renkti šį pranešimą. Ačiū. Ačiū ponu Kačmarikui. Several... Matau, kad e, keletas nori pasisakyti parlamentarų. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį Skakeler. Labai ačiū, dėkoju pranešėjai. E, šis e, tikslingumas yra labai svarbus e, teikiant pagalbą besivystančiam šalims. Neseniai Paryžiaus deklaracijoje buvo labai teisingai pasakyta, kad mūsų parama besivystančiam šalims turi būti efektyvesnė. Tačiau nereikėtų painyti paramos efektyvumo ir e, teisingos kainos nustatymo elementų. E, statomų mokyklų skaičius nesako nieko apie švi, teikiamo švietimo kokybę tose mokyklose. Mes neturėtume pasiduoti e, pagundai reikalauti trumpalaikių tikslų, pamirštant ilgalaikius siekius ir ilgalaikę raidą. Vystimuisi valstybių raidai reikia laiko ir aš labai atsiprašau, kad tai sutampa su rinkimų planais, bet toks yra gyvenimas. Taip valstybės vystusi, negalima pamiršti apie ilgalaikę perspektyvą. Mr. Ačiū, ponas Kortež Lamstra. Sí, senor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinėmis krizės aplinkybėmis turime labiau galvoti apie bendradarbiavimą ir paramą. Turime dirbti efektyviau, veiksmingiau ir siekti geresnių rezultatų kovoje su skurdu. Tai mums suteikia galimybę geriau koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių ir ES. Dabar galime labiau teikti paramą besvysančiam šalims, tačiau suprantame, kad vien tik remdami besvysančias šalis skurdo nesunaikinsime. Turime pagalvoti apie tai, ką Europa ir tarptautinė bendruomenė gali nuveikti. Pirmiausia, turime pasiekti tų valstybių administracijas. Turime galvoti apie tūkstantmečio plėtros tikslų sureikšminimą. Turime išsiskirti prioritetinės pagalbos rytis, kurios leistų sumažinti skurdą. Kitas dalykas, turime sukurti geresnius finansavimo mechanizmus. Tai yra būtina. Oficiali parama besisinčiam šalims yra reikalinga, tačiau, kaip jau sakiau, jos vienos neužtenka skurdų sunaikinti. Mes priklausome nuo mokesčių sistemos, nuo operacijų, banko operacijų sistemų, nuo e, gero planavimo kovojant su skurdu ir kovojant su klimato kaita. Galiausiai turime sustiprinti bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis, kad galėtume kartu sutelkti jėgas su išsivyščiusiomis šalimis. Nu, e, naprosto podporuji. Pone Roitova. Visiškai pritariu Europos vystamojo fondo idėjai. Tai yra vienas iš elementų bendrojo ES biudžeto kontekste. Labai džiaugiuosi, kad ponas Kačmarikas ėmėsi, už, užėmė nelabai griežtą poziciją, kur kas laisvesnė, ypač dėl geresnės e, lėšų kontrolės, skaidrumo, veiksmingumo. Mes turime išvengti korupcijos taip pat pritariu jų nuogastavimams, kad jeigu mes pernelyg daug e, dėmesio skirsime taip vadinams saugioms šalims ir e, nekreipsime dėmesio į rizikingesnės šalis, kils daugiau problemų, nes pastarosiam šalims kur kas labiau reikia pagalbos. Taip pat norėčiau kartoti savo perspėjimą dėl 84 dalyko žemės ūkio kokio paskirties žemės pirkimas tai yra, um, kinai perka dabar žemę, tai gali e, pakengti tų šalių interesams. Labai svarbi e, sudarinimo problema. Jeigu mes norime pasiekti tūkstančio tikslų, vystimosi tikslų, Tai šiandienos viena vertus reikia pripažinti, kokie yra svarbus žemės ūkio mokymo, e, žinių perdavimo sektoriai, kurie esminiai dalykai siekiant skatinti vystimasi mažiausiai išsivystančių valstybių, valstybių, bet taip pat yra pasaulinės prekybos problemas, finansinių sistemų problema, kurios užkerta kelią vystimosi galimybėms ir palaiko šią šalis tiesiog priklausomybės būsenoje. Mes tiesiog turime raginti gerinti sveikatos paslaugas, tačiau taip pat daug darbo reikia dirbti tarptautinio valiutos fondo lygyje su struktūriniais įvairiais patvarkymais. Sveikatos paslaugos turi būti teikiamos visiems gyventojams, taip pat tai, kaip tvarkomos priminės žaliavos šiuose srityse, tai yra tik tai pradžia tų, to ilgo e, nebaigtinio tiesiog sąrašo problemų. Ačiū. A, dabar suteiksime žodį ponui Paškai. ES vystomosios politikos modernizavimas turi būti pakristas e, praeitie sukaupta e, patirtimi. ES be abejonės turi teikti paramos, kad e, padėtų besivystančių šalių gyventojams e, tobulinti savo įgūdžius, kad jie palaipsniui galėtų pereiti nuo neveiksmingo tinginiavimo prie e, darbo, kuris būtų reikalingas visuomeniai. Tuo pat metu turėtume daugiau skirti dėmesio tam, kad verslo įmonės ir, atsiprašau, verslo ir mokesčių aplinka būtų sažiningesnė. Turim išmokyti tas valstybės žvejoti, o ne duoti gatavai sugautą žuvį. Ačiū gerbiama komisijos narė. Liko 15 minučių iki 12. Aš prižadu Jums, kad leisiu kalbėti iki be 5.12. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, dėkoju ponui Kašmarikui už pranešimą. Manau, kad e, tai labai puikiai atspindi dabartinę diskusijos būklę ir mąstymus apie šią politikos rytį. Tai papildo mūsų vis, konsultaciją su visuomenė dėl žaliosios knygos ir mes gavome 240 reakcijų raštų, bet to įvairios suinteresuotos pusės mums atsiuntė savo nuomonių. Tai galite rasti atitinkamoje svetainėje. Per šias e, konsultacijas su visuomenė Europos komisija sugebėjo parengti komunikatą, kuris bus patvirtintas spalio mėnesį. Žvelgdami į šiuos dokumentus mes aiškiai matome, kad mūsų nuomonės labai nedaug skiriasi dėl to, kaip galima būtų padidinti vystimosi politikos efektyvumą. Aišku, kad reikia daugiau remti visą apimančią ir tvarę tų valstybių plėtrą. Europos parlamentas ir komisija sutelkė dėmesį į besivystančių šalių e, maisto saugumo, pavyzdžiui, ir energetikos saugumą. Be to, mes suprantame, koks yra reikalingas geras valdymas, mažinant skurdą, būtina kovoti su korupcija ir užtikrinti gerai funkcionuojančias mokesčių sistemas. Būtina, kad būtų optimaliai skaidriai naudojama teikiama parama ir kad būtų įvykdytos visos reikalingos politinės reformos. Europos komisija palaiko ryšį su vietos regionų valdžia, taip pat ir su tų šalių nacionaliniais parlamentais. Be to, mes norėtume, kad būtų toliau. E, tesiama e, parama e, socialiniai raidai, e, įvairios plataus masto paramos mažinimo priemonės turi būti taikomos, o ne kažkokios siauros priemonėlės. Europos komisija supranta, kad tūkstantmečio plėtros tikslai yra geriausias kriterijus įvertinti besivysančių šalių kaitos efektyvumą. Per paskutinį Europos vadovų susitarimą buvo patvirtintas valstybių narių įsipareigojimas e, sumažinti <laughs> iki 2050 metų e, tų valstybių skurdo lygį ir susijęti įvairias ES užsienio politikos rytis su tų valstybių vidaus politika, pavyzdžiui, migracijos rytyje. Bendrai galiu pasakyti, kad parama turėtų būti labiausiai skirta toms valstybėms, kur poreikiai yra didžiausi ir kur galima pasiekti geriausių rezultatų. Tačiau tai nereiškia, kad mes pamiršime e, kitas valstybės ir e, neteiksime strateginės paramos toms šalims turime išsiaiškinti, kas yra svarbiausi mūsų vystimosi politikos elementai. Tikimės, kad Europos parlamentas prisidės prie mūsų veiklos, išsiaiškinant riziką, kuri yra susijusi su parama besvysančiam šalims ir e, finansavimo mechanizmo efektyvumo didinimu. Mes taip pat atkreipiame dėmesį į jūsų e, skatinimą atkreipti dėmesį į lyčių lygybę e, valstybėse narėse. Galiausiai noriu pasakyti, kad Europos parlamentas ir ponas Kašmerikas savo pranešime išdėstė labai daug idėjų, kurios bus labai svarbios mums ateityje, konsultuojantis su visuomenė, rengiant dokumentus. Ačiū gerbiami parlamentarai, ačiū pirmininkė. Dėkuoju Jums, kad turėjote kantrybės išlikti taip ilgai su mumis. Dėkuoju ponui Kačmarekui už pranešimą. Diskusijos šiuo klausimu baigėsi. Prieš baigiant posėdį dar pasakysiu Jums keletą dalykų. Ponas Viktoras Uspaskichas. Ponas Viktoras Uspaskikas manęs paprašė, pateikė prašymą peržiūrėti Europos parlamento sprendimą 10 metų rugsėjo 7 dieną